Uh, good afternoon, everybody. Shall we get started? Um, well, uh, I... Labą dieną. Kolegos, pirmas klausimas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu pranešėjo prašymą iš CD failo, kad 11 klausimų balsavimas vyks balsavimo sesijos pabaigoje po dabartinio 21 punkto. Aš tam neprieštarauju, pritariu tam, tikiuosi jūs irgi neprieštaraujate. Taigi dirbsime tokia tvarka, kaip buvo paprašyta. Antras klausimas – posėdžio protokolo tvirtinimas. Lakrščio ir gruodžio posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu nėra komentarų ar prieštaravimų, tuomet skelbiu juos patvirtintus. Trečias klausimas – pirmininko pranešimai. Šis komiteto posėdis bus transliuojamas internetu, kaip visada, išskyrus žinoma uždara koordinatorių posėdį. Dėl Merkosur. 19 gruodžio buvo patiktas prašymas dėl konsultacijų su Brazilyje, dėl diskriminuojamo pobūdžio mokesčių pranašumų sutiktų Brazilijai, kuriuos Brazilija suteikia tam tikriems savo ekonomikos sektoriams. E, ir čia yra priekybos ginčiai su Brazilyje. Argentina pranešė, jog e, pasaulinė priekybos organizacija taip pat tokį patį prašymą pateikė dėl konsultacijų su Europos Sąjunga, dėl kovos su antidempingo priemonėmis, atsiprašau, dėl kovos su dempingu priemonėmis, priemonių. Abu šie klausimai bus svarstomi Merkosur stebėsenos grupėje, kuri, kurios posėdis vyks trečiadienį 22 sausio. Toliau Vietnamo klausimas šeštas dėrybų raundas ES ir Vietnamo prekybos klausimais vyko keturioliktą, septynioliktą, atsiprašau, tryliktą, septynioliktą sausio Briuselyje. Ir dėrybų rezultatai yra labai gerai. Septintas dėrybų raudas e, yra numatytas vidury vasario Vietname. Toliau JAV transatlantinės priekybos investavimo investicijų partnerystės klausimai, lyginant su ankstesniais TTIP dėrybomis dėl aplinkosauginių standartų ir dėl dėrybų skaidrumo ir dalyvavimo dėrybose tokie klausimai. Aš jūs raginu perskaityti mm, tuos dokumentus susijusius su TTIP, kad galėtumėt bendrauti su amerikiečiais, kai jie atvyks į parlamentą dėl dėrybų. Yra įstatymo projekto pasiūlymas pateiktas Amerikoje ir JAV kongres, kongresas turėtų dalyvauti dėrybose, dėrybų sesijose Ir tai yra taikytina ir TTIP. Jeigu kongresas sės prie darybų stalo dėl TTIP, tai mes tuomet irgi turėtume dalyvauti tose darybose. Neturiu naujienų dėl Singapūro ir, ir dėl CET. CETA su Kanada politinis susitarimas buvo paskelbtas dėl CETA, dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo. Uh, tačiau faktinis e, suformuojamas tos tyrimo dar nėra parengtas. Eikime prie mūsų ketvirto drautokės klausimų. Mes turime konkurencingumo ir vystimosi ministro pavaduotojas iš Graikijos, ponas Notis Mitarachi, jis atsakingas ir už eksportą bei tarptautinės prekybos santykius Jis atstovauja pirmininkaujančią valstybę narę taryboje priekybos klausimais ir jis šešerius metus, še, šešis mėnesius eis šios pareigas taryboje. Sveikinu atvykusi ministro paduotą poną Miterakį ir jo komandą ir taip pat graikų nuolatinės atstovybės narius kurie dalyvaujate tai taip mm, dėrybose. Ši pozicija buvo neužimta dar praeisį savaitę, o dabar mes jau turime naują atstovą, atstovę iš Graikijos, taigi turime visiškai suformuotą komandą, kuri atstovauja Graikijos pirmgaičio valstybę. Valstybei. Aš susitikau su ponu Mitrachiu tiek čia rengiantis Graikijos pirkaičių tarybai, tiek Atėnuose mūsų vizito metu Graikijoje. Ir buvo labai malonu pasikeisti nuomonėmis su juo, žinos, sužinosite kodėl, kai išklausysite jo, jo nuomonė yra labai aiški, jo požiūris aiškus ir taip pat ir jo, jis turi labai aišku požiūrį į ES priekybą. Mums labai malonu dėl to vizito, kuris buvo surinktas Atėnuose. Tai yra įprastiniai įsipareigojimai pirmininkaujančių valstybių atstovų atvykti į Europos parlamentą, į komitetus ir pateikti pirmininkaujančios valstybės požiūrį šiuo atveju, kalbant apie prekybos ir investicijų prioritetus. Taigi, gerbiamas ministro pavaduotojų, dėkuoju atvykus į mūsų komitetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, parlamento nariai. Aš esu Graikijos parlamento narys, taigi norėčiau kreiptis į Jūs, kolegos, man didžiulė garbė šiandien čia būti, tam, kad galėčiau pristatyti pirmininkaujančios Graikijos prioritetus ateinantiems šešiems mėnesiams ir tam, kad galėtume padiskutuoti apie tuos prioritetus kartu su jumis. Pirmininkaujančiai valstybė Europos parlamento vaidmuo yra nepaprastai svarbus, kadangi būtent jūs atstovaujate ES žmonėms. Mes su pirmininku jau kalbėjomės ir sakėme, jog per ateinančius šešis mėnesius pirmininkaujantį valstybę darys viską, kad būtų užtikrintas atviras dialogas su Europos parlamentu. Bendradarbiaujant su jūsų komitetu bus užtikrinamas testinumas to, kas buvo daroma praeitie, tai buvo tikrai daroma sėkmingai kartu su e, pirmininku Marija ir su kitais nariais. Mes e, bendradarbiavome ir su ir Indonezijos klausimais. Europos parlamentas taip pat dalyvavo ten ir siuntė savo delegaciją. Atenuose mes taip pat turėjome galimybę susitikti su panu Kazakė ir taip pat pakalbėti, kaip reikėtų koordinuoti savo veiksmus, ne tik bendrais klausimais, bet ir specifiniais aspektais. Nesvarbu, kad mūsų ideologiniai požiūriai gali skirtis, mes visi norime, kad Europa būtų sėkmingesnė ir kad jie atneštų naudą tiek valstybėms narėms, tiek savo piliečiams. Kalbant apie Europą, mes žinome, kad priekyba užima nepaprastai svarbę rolę, jei norime norime, kad ekonomika būtų e, sėkminga, tuomet privalome kurti naujas darbo vietas. Tai yra labai svarbus aspektai ir e, jie rūpi visoms valstybėms narėms. Mes e, žiūrime, kaip galime pasiekti greitesnį ekonomikos saugimą ir kaip išspręsti nedarbo krizę. Būtent todėl Reikia čia remtis pasaulinę priekybą, kuri čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Pirmininkaujantį Graikiją yra numačiusi keturis prioritetus. Visų pirma, tai yra vertikalūs prioritetai ir dėrybos Graikija tikėsi palengvinti dialogą tarp valstybių narių, taip pat tarp skirtingų institucijų, tarybos parlamento ir komisijos, tam, kad būtų susitarta dėl ES dėrybų strategijos. Tai yra taikoma ir dvišaliams prekybos susitarimams. Tai nepaprastai svarbu, kai mes kalbame apie mišros kompetencijos susitarimus. Tai yra tokie susitarimai, kurie apima aspektus užeinančius už bendros prekybos politikos ribų. Ir e, tai atrodo yra tie aspektai, kurie būdingi daugeliui dvišalių susitarimų, dėl kurių dabar yra deramasi. Toliau e, TTIP tai e, dėrybos. Jau e, vyko keli dėrybų raundai ir mes tikimės apsikeitimo pasiūlymo, kuris vyks vasaro 10 dieną. Tuomet bus apsikeičiama politinėmis nuomonėmis tarp pono Degucht ir pono Froman, JAV prekybos atstovo. Taip pat vyks ministrų taryba Atenuose, tai bus vasario pabaigoje ir jos metu bus skiriamas specialus dėmesys susitarimui su e, JAV. Tikimės, kad tai suteiks tiek JAV, tiek e, ES verslo atstovams pristatyti ponui Moreira ir tarybos atstovams savo požiūrį ir rinkos požiūrį. Tad tikrai labai malonu, kad ponas Moreira galės dalyvauti tame neoficialiame ministrų susitikime. Toliau e, kitas, e, iš, kitas pagrindinis prioritetas yra e, CETA, susitarimas su Kanada, tai yra išsamus ekonomikos ir priekybos susitarimas. Vis dar yra deramasi dėl įvairių techninių aspektų ir kai bus susitarta, tuo met e, šalis galės pasirašyti susitarimą. Mes tikimės, kad per Graikijos pirmininkavimą bus padaryta pažanga. Trečiasis prioritetas yra ES ir Japonijos laisvos prekybos susitarimas. Europos komisija turi pateikti ataskaitą balandžio mėnesį, kur bus kalbama apie įsipareigojimų vykdymą, įsipareigojimų, kuriuos prisėmė Japonija dėl e, netarifinių okliučių mažnymo ir taip pat didinimo e, prieikos prie rinkos e, dėl geležinkelių ir urbanistinio transporto. Tuomet taryba turės pažiūrėti, kokia pažanga buvo padaryta ir apsispręsti, ar reikės peržiūrėti tinkamas direktyvas. Tai reikės nuspręsti posėdėje Briuselėje. Taip pat kitas prioritetas yra e, sustarimai su Kinija, e, vidurių šiame jūros šalimis ir Persijos įlanko šalimis. Būtent šios šalis yra ES pagrindinės priekybos partnerės pasaulio arenoje. Kalbant apie viduršėme šalis, noriu pasakyti, jog viena iš Graikijos, vienas iš Graikijos prioritetų per taryba yra pakalbėti apie saugumą ES. Mes tikime, kad gerindami priekybos sąlygas su kaimininėmis šalimis galime padidinti ir ES saugumą. Dabar norėčiau paminėti Merkosur šalis. Iki šiol e, vyko keli raundai, devini darybų raundai. Paskutinis jų buvo 2012 metų spalio mėnesį. Daugiausia buvo kalbama apie susitarimo taisyklės, o dabar jau šalis gali teikti ne savo pasiūlymus dėl prieigos, dėl e, rinką. Mes gavome teigiamų signalų, ypač iš Brazilijos, tačiau dar e, reikia pažiūrėti, kokie bus tie pasiūlymai. Tai e, Tokia yra pirmoji prioritetų dalis, o toliau yra horizontalūs prioritetai, e, juos esame nusistatę du. Visų pirma, mes tume būtinybę užtikrinti e, geografinės nuorodos apsaugą. Aš kalbu apie saugomas geografinės nuorodas ir taip pat saugomas kilmės vietos nuorodas. Saugoti aukštos kokybės žemės ūkio gaminius yra nepaprastai svarbus dalykas. Tai yra tos kategorijos, kurios išlieka ES prioritetu derintis dėl visų susitarimų, kadangi tai yra labai artimai susiję su Europos žemės ūkio struktūriniais pokyčiais ir Taip pat e, prieiga prie aukštos e, pridėtinės vertės maisto produktų tarptautiniai rinkai. E, kai mes kalbame apie TTIP, Tai ir Europos parlamento pirmininkas yra teigęs, jog jeigu nebus pasiektas susitarimas dėl sakomų geografinių nuorodų ir sakomų kilmės vietos geografinių nuorodų, e, nuorodų tai e, tuomet nebus pasirašomas susitarimas. Taigi, jeigu nebus sakomos tos nuorodos, nebus ir susitarimo. Per neformalę tarybą bus teikiamos naujos idėjos ir bus ieškoma, kaip galima būtų sustiprinti tą apsaugos mechanizmą. Be abejo, mes nenorime keisti to, kaip derimės dėl šių produktų, siekdami tarptautinių susitarimų, tačiau reikia mąstyti, ar norime vadovautis anglosaksinė teisė, tai yra prekės ženklais, e, tam, kad galėtume apsaugoti savo gaminius, nes būtent prekės ženklas gali leisti užtikrinti tą teisinę sistemą. E, jeigu e, kitoje šalyje nėra pripažįstamos šios nuorodos. Taip pat kaipgi dėl e, dvišalių priekybos susitarimų, kur yra e, šios nuorodos. Tai turi būti numatytas pereinamasis laikotarpis šalims, e, bet tai neapima jų gamybos. Taigi mes turime pagalvoti, kaip mums ginti savo gaminius ir tas nuorodas ne Europos Sąjungoje. Na, e, pradėjau nuo šių horizontalių prioritetų, pakalbėjau apie geografinės nuorodas, bet dabar norėčiau pereiti prie e, jūrų aspekto. Kaip žinote, Graikija yra jūrinė valstybė, o e, prekyba jūra sudaro 90 procentų visos prekybos tarp ES ir trečiųjų šalių. Taip pat tai sudaro 40 procentų priekybos ES viduje. Vadinasi, jūrinė penkta yra vienas iš apsprendžiančių faktorių užtikrinantis ES ekonominį augimą ir e, sėkmę. Taigi, turime turėti visą tai omenyje. Pirmininkaujantį Graikiją bandys užtikrinti, kad ES priekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis apims tuos standartinius straipsnius, įtraukiančius nuostatas dėl jūrinio transporto ir taip pat jūrų paslaugų liberalizavimo. Nu, dabar norėčiau pereiti prie trečiosios prioritetų grupės, tai yra daugia šaliai susitarimai. Čia jau reikėtų pakalbėti apie pasaulinę prekybos organizaciją ir situaciją po e, balio. Reikia išspręsti tuos e, klausimus, kurie balyje nebuvo išspręsti ir taip pat lieka dar neišspręstų klausimų nedogos vystimosi darbo atvarkėje. Tai reiškia, kad privalome tinkamai įvertinti balio rezultatus, e, taryba turės tai padaryti, bet reikėtų taip pat pradėti strateginius debatus dėl to, kokią e, kryptį mes e, norėtume e, rinktis. Vasario 27-ąją vyks neoficialus ministrų posėdis, ponas Maryra ten taip pat dalyvausime ir mes kalbėsime būtent apie tą laikotarpį po balio. Kalbant apie daugia šalių susitarimus, tai kitas labai svarbus dalykas yra netarifinės kliūtis ir jų mažnymas. E, privalome e, laikotarpio po balių išspręsti e, kelias problemas ir visų pirma, tai yra patekimas į rinką. Viena iš kliučių yra būtent netarifinės kliūtis, kurias reikia naikinti. Labai dažnai Europos įmonės, eksportuodamas savo gaminius, susiduria su šiomis netarifinėmis kliūtimis. Na, aišku, pagrindinės aukos yra mažas ir vidutinės įmonės. Tačiau būtent mažas ir vidutinės įmonės sudaro ES ekonomikos stuburą. Dėl šios priežasties mes taip pat laukiame pasiūlymų iš valstybių narių, žinome, kad jos komunikuoja, bendradarbiauja, tad norėtume žinoti, kaip labai tos netarifinės kliūtys trukdo ES eksportui. Čia jau mes norėtume informacijos iš valstybių narių. E, toliau, e, kitas prioritetas, paskutinis, bet e, nemažiau svarbus. Mes visų pirma siekime būti sąžiningų tarpininkų ir palengvinti teisėkuros procesą už kurį atsakinga taryba yra parlamentas. Mes norime užbaigti darybas dėl tam tikrų teisės aktų, dėl kurių dar nesusitarta. Vienas iš Graikijos tikslų, kaip ir sakė mūsų premjeras, yra tai, kad E, visų pirma, reikia suprasti, jog Europos parlamentas e, greitai baigė savo kadenciją, todėl mes per pirmus keturis e, savo pirmininkavimo mėnesius turime labai daug nuveikti ir kaip įmanoma susitarti dėl tų teisės aktų. Visų pirma, tai yra pasiūlymas dėl finansinės atsakomybės. Mes norėtume, kad jis būtų patvirtintas kaip įmanoma greičiau kadangi, kalbant apie ES susitarimus, kur yra numatoma investuotojų apsauga, ten taip pat reikėtų kalbėti ir apie investuotojų bei valstybės ginčių sprendimą. Būtina dalyti atsakomybę tarp ES ir valstybių narių tam tikrais atvejais. Aš nenoriu dabar pereiti prie labai smulkių detalių, bet pagrindinis aspektas yra 8 ir 9 straipsnį, kur yra numatomos atitinkamos procedūros, kai komisija gali perimti gynybą iš valstybių narių. Yra patiktas komisijos tekstas, jis buvo išdalytas, 15 valstybės narės jį gavo ir E, neįvyko diskusija, kadangi valstybės narės iki posėdžio neturėjo pakankamai laiko, kad peržiūrėtų tą tekstą. Bet Kitas posėdis įvyks sausio 29 dieną ir tuomet visa tai bus aptarta. Mes manome, kad pasiūlymas eina teisinga kryptimi ir ten yra atspindimos Europos komisijos pastangos priartėti prie valstybių narių pozicijos. Mes jau susisiekėme ir su parlamentu, ir su komisija tam, kad nustatytume konkrečias trišalių dialogų datas. Norime garantuoti, kad nebebus vilkinimas procesas ir kad pasieksime susitarimą, jeigu tas galutinis tekstas atspindės visų valstybių narių pozicijas. Toliau e, antra labai svarbi iniciatyva yra ES prekybos užtikrinimo reglamentas. Mes norėtume pabrėžti, Kokia svarbi yra Europos, Europos komisijos e, pozicija derantis dėl e, e, tarptautinių susitarimų. Norime, kad komisija galėtų greitai veikti ir kad nereikėtų labai, ilgo bendro sprendimo prieimimo, labai ilgos bendro sprendimo prieimimo procedūros. Žinome, kad Vasaro 12 ar 13 yra galutinė data, kai INTA komitetas turi patvirtinti tą dokumentą. Aišku, tekstas yra sudėtingas, bet mes matome, kad buvo padaryta pažanga, ypač dėl paslaugų įtraukimo į e, būsimą peržiūrą. Mes stengiamės rasti bendrą poziciją. Visų pirma, dėl tų procedūrų, kuriomis yra e, nustatomos perkančiosios, perkantieji subjektai, kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Taip pat yra dar du teisės aktai labai svarbus. Pirmasis yra tarptautinės viešųjų pirkimų, tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė. Sausio 20-ąją jūsų komitetas uždegė žalę šviesą mums, pasistengsime, kad tai sumažintų tas spragas tarp valstybių narių. Toliau ketvirtasis teisės aktas yra prekybos apsaugos priemonių modernizavimas, apimantis ir antidempingą, ir antisubsidavimą. Reikia siekti susitarimo ir tarp valstybių narių, ir tarp trijų institucijų, taigi šis teisės aktas tikrai nėra paprastas. Na, Grikija norėtų, kad tos priemonės būtų modernizuotos, bet išliktų veiksmingos. Mes e, labai laukiame rytojaus balsamo tam, kad galėtume veikti toliau. Kartu su valstybėmis narėmis mes imsimės visų būtinų žingsnių tam, kad e, gautume būtiną mandatą, kad galėtume daryti pažangą ir, e, kaip jau sakiau, mūsų darbo tarkė yra tikrai labai temta. Ponios ir ponai, akivaizdu, kad mūsų programa labai ambicinga. Teigiama tai, kad visos institucijos nori bendradarbiauti, nepaisant to, kad kartais nuomonės išsiskiria. Būtent tai yra pluralizmo ir demokratijos ES ženklas. Aš tikiu, kad jei visi prisidės ir pagelbės, tai e, pirmininkavimo pabaigoje mes galėsime jums pademonstruoti padarytą pažangą. Dar kartą noriu labai padėkoti Jums už tai, kad mane pakvietėte. Man buvo didžiulė garbė kalbėti šiam komitetui. Ačiū. Dėkuoju mūsų svečiu. Dabar galime pradėti diskusiją. Galite dėkti savo klausimus, dalyti savo pastabomis. Ponas Kazak iš Liberaldemokratų frakcijos. Уважаеми господин заместник министър, още един. Ačiū, ponė pirmininkė, Pane viceministrė, aš norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į um, mūsų komiteto posėdį. Ir kaip jau minėjote, mes lankydamės Atenuose turėjome jau galimybę su jumis susitikti praeitų metų pabaigoje. Ir uh, tuomet mes galėjome pasikeisti nuomonėmis uh, apie mūsų rūpimus klausimus, kalbėjome apie taip, kaip jūs dirbsite savo pirmininkavimo metu. Ir norėčiau pabrėžti, kad mums padarė didžiulį įspūdį jūsų siekiai ir jūsų entuzijazmas. Kai kalbame apie tarptautinę priekybą, svarbu yra nepamiršti tai, kad jūs pirmininkaujusite kur kas trumpiau nei kitos šalės, dėl to, kad gegužės mėnesį vyks Europos parlamento rinkimai. Taigi, iš esmės, jūs turite tik tai du ar tris mėnesius uh, Ir per tuos mėnesius turėsite mobilizuoti visas savo jėgas tam, kad galėtume e, pasiekti savo tikslus. Jūs taip pat turėsite surasti ir pakankamai partnerių, kurie jums palaikytų ir paremtų jūs, jūsų darbę. Aš norėčiau paklausti jūs štai apie ką. Jūs sakėte, kad balandžio mėnesį jūs e, pabandysite įvertinti dabartinę situaciją dėrybose tarp Japonijos ir ES. Aš stebiu šias dėrybas ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją, ar jūs e, esate labiau optimistas ar pesimistas? Ar matote kokį nors optimizmo e, apraiškų? Ar galima tikėtis surasti sprendimus? E, ypač tuos, kuris padėtų mums suspręsti netarifinių barjerų šalinimo problemą. Ir viešieji pirkimai, ypač geležinkelių sektoriuje. Kaip Jūs matote, ar mes galėsime čia e, padaryti realią pažangą? Toliau dėl Kasparį e, pranešimo dėl prieigos prie viešųjų pirkimų. Mes kalbėjom apie tai paskutinėje plenarinėje sesijoje ir kompromisas iš tikrųjų yra gan stiprus, ir, bet žinote, kaip ir aš, kad daug kas priklauso nuo tarybos darbo. Ką Jūs manote? Ar pasiektas kompromisas bus pakankamai tvirtas pagrindas tam, kad galima būtų užtikrinti sut, uh, uh, sutarimą taryboje? Ir Kaip Jūs vertinate Jūsų galimybės susitarti dėl bendros pozicijos? Yra dar vienas dalykas apie. Yra dar vienas klausimas, labai svarbus. Pas mus atvyks Turkijos ministras pirmininkas ir Turkijos ekonomikos reikalų ministras. Uh, Ir mes kalbėsime apie ES ir Turkijos e, e, santykius ES, ypač prekybos srityje. Kalbėsime ir apie muitus. Kaip Jūs manote, ar galima būtų sudaryti muitų sąjungą tarp ES ir Turkijos, tam, kad galima būtų spręsti dabartinę situaciją ir dabartinės problemas? Kai vyko Ir ar, ar, ar kaip galima bus taip pat pakoreguoti mūsų e, požiūrį į darybą su trečių, trečiomis šalimis, ypač kai kalbam apie laisvąją priekybą ir laisvosios priekybos susitarimus? GUE atstovas Germatas Šolcas. Hermatas Šolcas, da, jūs, jums sutikime žodis, jūs esate koordinatorius. Ačiū ponė pirminkė. Nebijoju, kad ir ponas Merfis norėtų pasisakyti. Bet pirmiausia, norėčiau patikoti e, ministrui už labai išsamų Graikijos pirmininkavimo tikslų ir prioritėtų pristatymą. Jūs sutikėt mums nemažai įdomios informacijos paaiškinti, kokie bus jūsų tikslai. Panas Kazakas, ką tik primeni mums, kad jūs turite tik tai 3,5 mėnesio tam, kad galėtumėt pasiekti visus šios tikslus. Taigi dabar prie klausimų. Jūs kalbėjote apie dvišalius susitrimus ir minėjote, jog TPIP, tai yra tarp, tarp Atlantinės priekybos ir investicijų partnerystės susitrimas, bus jūsų pagrindinis prioritetas. Čia yra dar nemažai neįspręstų klausimų. Uh, Kaip Jums atrodo, ar pavyks tarybai kalbėti vienu balsu per šias darybas, tam, kad taryba visuomet turėtų aišku darybų mandatą ateityje? Mūsų piliečiai stebi, kaip vyksta šios darybos ir jie norėtų labai aiškiai žinoti, kas vyksta, dėl ko yra susitarta. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ką daro taryba kaip e, viena iš teisėkuros institucijų šiuo klausimu ir kaip jūs ketinate bendradarbiauti ir su Europos komisija, ir su Europos parlamentu, kuris beje yra kita teisėkuros institucija. Čia pirmiausia yra, e, kalbam, aš pirmiausia kalbu apie techninius standartus, apie e, įvairius reguliavimo klausimus, apie dirbančiųjų teisės, apie aplinkosaugos teisės aktus. Uh, ir apie investicijų politiką. Nereikėtų pamiršti ir finansinių paslaugų stebėjimo ir priežiūros priemonių. Mes žinome, kad JAV ta priež, taikoma priežiūra yra griežtesnė ir todėl būtų logiška tikėtis, kad JAV norėtų, kad ir mes ateityje sugriežtintume savo standartus. šioje srityje tam, kad būtų užkirstas kelias iškraipimams vidaus rinkoje. Investuotojų ginčių sprendimo, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmas. Gal galima būtų pritaikyti tarp darybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės patirtį uh, kitose darybose. Tai galėtų būti ir darybos dėl prie, uh, e, išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ir mūsų, susi, mūsų darybos su Japonija. Ką apie tai mano komisija? Ar jūs tam pritartumėte, ar jūs manytumėt, kad tai yra pernelyg kontroversiškas klausimas? Aš esu atsakingas už priekybos santykius su Kinija ir todėl norėčiau jūsų paklausti štai apie ką. Mes žinome, kad pirmasis darybų raundas turėtų įvykti dar prieš pavasario šventes Kinijoje. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip taryba apibūdintų savo prioritetus. Ar tarptų prioritetų būtų uh, numatyti tokie klausimai kaip e, abipusi prieiga prie rinkų ir investicijų politika. Būtų įdomu, pavyzdžiui, sužinoti, ką jūs apie tai mano, matote, žiūrėdami, pavyzdžiui, tai kaip kinai investuoja jūsų perėjos uoste. Uh, atrodytų, kad šis klausimas jums galėtų būti aktualus. Toliau, išsamus ekonominio, e, ekonominės ir prekybos susitarimas. Čia dar reikia baigti darybas dėl kirių skyrių. Nors darybos beveik ir baigėsi. Ir kaip taryba bendradarbiaus su komisija ir Europos parlamentu šiuo klausimu. Nes, kaip minėjau, labai svarbu užtikrinti, jog viskas būtų daroma visiškai skaidriai. Ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie kaiminystės politiką ir minėjote, jog norėtumėt, kad mūsų priekybos santykiai su mūsų kaimynais tik tai stiprėtų, tai užtikrintų ir mūsų didesnį saugumą ir stabilumą mūsų kaiminystėje. Ir todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją Ukrainoje. Bet gal galėtume taip pat pakomentuoti ir e, įvykius artimuosius rytuose ir apskritai viduržėmio jūros regione. Toliau Euro AKR frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą ministrui. Aš norėčiau sužinoti štai ką. Ar jūs galėtumėte mums pasakyti, ar jūs savo pirmininkavimo metu ketinate surinkti aukščiausių lygio susitikimą su Rusija, tam, kad galima būtų atnaujinti dėrybas dėl ES ir Rusijos pagrindų susitarimo. Ir kaip jūs e, e, ketinate elgtis e, su Ukraina? Žinome, kad Ukraina nusprendė nepasirašyti asociacijos susitarimo dėl Rusijos daromo spaudimo. Ir todėl mano klausimas būtų toks, kaip jūs ketinate atkurti mūsų santykius su Ukraina. Gerai, taip baigėsi pirmasis klausimų raundas. Dabar, ponia ministrė, gal jūs galėtumėte atsakyti į jums pateiktus klausimus. Aš norėčiau padėkoti jums už labai įdomius klausimus. kuriuos jūs man pateikėte. Taip, iš tikrųjų. Kai ponas Kazakas lankėsi Tienuose su jūsų komiteto delegacija gruodžio mėnesį, mes jau tuomet kalbėjome apie jūsų iškeltą klausimą. Ir šį dar kartą padėkotų jūsų komiteto už tai, kad jūs apsilankėte Graikijoje. Dabar prie jūsų klausimo. Taigi mūsų susitarimas su Japonija. Taip, aš esu nusiteikęs optimistiškai ir tikiuosi, kad mes galėsime padaryti nemažai pažangos ir kad taryba iki e, gegužės pabaigos, pirmininkavant išlis, kai gegužės pabaigos galės jau ramę sąžinę pasakyti, kad darybos vyksta sklandžiai. Tačiau, jei uh, aplinkybės bus nelabai palankios, nelabai spindės mūsų labai teigiamą nuostatą, tuomet mes be abejo turėsime peržiūrėti savo požiūrį. Mes norim, kad Japonija uh, atvertų savo rinkas ES e, prekiams. Ir mūsų susitarimas e, ir yra tam skirtas. Dar vienas jo tikslas yra sukurti e, naujas darbo vietas. To ir sieksime. Dėl kas parė pranešimo. Aš kalbėjau apie viešuosius pirkimus ir apie trilogus su tuo susijusius. Ir minėjau, kad Valstybių narių pozicijos šiuo metu yra labai skirtingos, tačiau mes e, jas svarstome ir pirmininkavinti Graikija supranta, kad savo pirmininkavo metu ji turės e, ieškoti visų šalių sutarimo. Turėsime padėti šalims susitarti. Mūsų pirmininkavimui yra e, skirti tik tai šeši mėnesiai. Tačiau jei mes norime baigti darbą trilogose, tuomet e, suprantame, kad turime laiko kur kas mažiau ir turėsime dirbti labai sparčiai. Jūs taip pat minėjote Turkiją. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad e, Turkijos galimas, galimas įstojimas Europos Sąjungą išlieka mūsų e, pirmininkavimo prioritetu. Bet o manome, kad stabilumas ir ekonominis augimas e, Turkijoje bus naudingas tiek Turkijai, tiek e, Europos Sąjungai. Būtent vadovaudomėsi tokia dvasia mes ir dirbsime gerindami santykius tarp Europos Sąjungos ir Turkijos. Toliau. Ponas Šulcis be abejo, e, man atrodo, klausė apie transatlantinę priekybą ir investicijų partnerystę. Apie taip TPIP. Standartai. Čia be abejo mes norėtume bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad galėtume surasti visiems priimtiną formuluotę ir sutarimą. Sekundėlė. αναφορικά με την πρόοδο της διμερής συμφωνίας ως προς το θέμα της... Dovanokit, toliau taryba su taryba derantis dėl išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ir dvišaliai susitarimai. Aš suprantu, kad tokie susitarimai sudaromi paprastai vadovaujantis politiniais principais. Ir dar uh, reikia kai ką pašlifuoti uh, uh, prieš baigiant rengti šį susitarimą. Ir aš žinau, kad čia e, iškilo šiokių tokių problemų. Mes kol kas dar ne, nematėme galutinio susitarimo e, teksto ir, kiek žinau, ir jūs jo dar negavote. Taigi dar e, reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kaip mums seksis dirbti. Dėl transatlantinės priekybos investicijų partnerystės Atenuose mes surenksime susitikimą, kuris vyks vasario 17 dieną ir jame dalyvaus ir Europos komisijos atstovai. Priekybos susitarimai mūsų galva prisideda prie stabilumo įvairiose regionuose ir mes dažnai turime kovoti su e, nelegalia migracija. Ir žinome, kad žmonės bėga iš kaiminių šalių dažnai būtent dėl ekonominės situacijos tose šalise. Todėl mes glaudžiai bendradarbiausime su kaimininėmis šalimis ir tikiuosi, kad visi bendromis jėgomis galėsime pagerinti situaciją e, tose šalise. Kinija. Taryba, taryba e, jau e, apibrėžė darybų mandatą ir mes bandėme atsižvelgti Europos parlamento vaidmenį šiuose darybose. Iš tikrųjų, mums labai svarbu būtų e, turėti geresnę prieigą prie Kinijos rinkų. Ir tai ir išlieka mūsų darybininkų pagrindinių prioritetų. Rytų Europa ir Rusija. Na, aš bijau, kad Šis klausimas neįeina į mano kompetenciją. Be abejo, mūsų tarptautinė prie, tarptautinės priekybos politika yra susijusi su mūsų išorės veiksmų politika. Europos vadovų taryba visuomet rėmė rytų kaiminystės e, e, susitarimą ir mes jo, jo laikysimės, laikysimės tokios pozicijos. Žinote, kad mūsų darybos su Ukraina e, žlugo, tačiau nepamirškime, jog mes išdėstėme visus savo prioritetus tiek politinius, tiek tartunės priekybos. Dėkuoju, panė Primkė. Gue. Žodis po mūsų figūra. Ačiū. Ačiū ministro pavaduotojui už pateiktą informaciją naujas klausimas, naujas, nauja tema. Jūs neminėjote Indijos klausimo. Yra ženklų, jog pažanga yra labai lėta. Ar galėtume daugiau informacijos suteikti apie laisvosios prekybos sustarimus su Indija? Toliau dėl CETA išsamaus ekonomikos ir prekybos sustarimo. Uh, dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo. Ar Graikijos visuomenė yra susidomėjusi šios klausimų, turint galvoje Eldorado, Eldorado Gold projektų? Čia ir Kanada yra susijusi, ir čia labai kontroversiškas klausimas susijęs ir su uh, grubiais policijos veiksmais ir jeigu jūsų vyriausybė priims, jog aplinkosaugos klausimai yra svarbesi nei Eldorado Gold ir jeigu CETA bus pasirašytas šis sustarimas, kokia tuomet bus padėtis, kalbant apie investuotojų ir valstybės ginčių sprendimą, sprendimo mechanizmą. Kitas klausimas susijęs su viduržėmė jūros regiono šalimis. Ar ministrų lygio sustikimas birželį 24. Birželis buvo planuotas, vėliau buvo atidėtas ir aprinkaujant tik Graikijos valstybė sutinka su to, kad požiūris inicijuoti ir pasirašyti išsamius ekonomikos ir prekybos sustarimus su viduržėmio jūros regiono šalimis. Ar tai duos naują postumį laisvos prekybos politiką, ar tai skatins toliau vystimasi. Nežinau, ar tie terminai yra realistiški, kokia jūsų nuomonė, ar tie terminai yra e, realistiški, ar sustrimas bus e, pasiektas šių metų pabaigoje. Ačiū. Išgirdom. Aš taip pat turiu keletą klausimų. Trys dalykai man rūpi ir aš norėčiau pasidalinti su jumis. Pirmiausia, nemažai e, valstybių narių pozicija yra labai griežta priekybos srityje. Ar ta pozicija galėtų būti, ta pozicija galėtų net sustiprėti rinkimų laikotarpiu. Pavyzdžiui, Prancūzija gali balsuoti. Mes žinome, kokios yra prieštaringos pozicijos ir, ir, ir nepalankios pozicijos priekybos atžvilgių. Uh, čia iškyla klausimas dėl pusiausvirus tarp egzistuojančios priekybos koalicijos ir, ir kitų pusių. Ta pusiausvyrą gali pasikeisti, galbūt ne, ne, ne dramatiškai, bet vis tiek pasikeisti. Kaip taryba apie tai galvoja, kokia tarybos nuomonė, ar jūs numatote kokius nors žingsnius? Ar jūs manote, kad būdami iš tokios šalies kur kalbama apie trojką, apie ekonomikos nuosmukį, apie fiskalinę krizę. Ar jūs manote, kad priekyba ir, yra problemos dalis ar sprendimo dalis? Kokią žinę jūs kaip pirmininkaujančios valstybės, kaip, kaip tarybos pirmininkauti valstybė galėtumėt pasiūsti dėl priekybos vaidmens ekonomikos augime ir darbo vietų kūrime Europos Sąjungoje? Ši žinia yra ypatingai svarbi. Mums reikia politinio požiūrio, politinios kalbos dėl mūsų įsipareigojimų susijusių su tarptautinė priekyba. Kokia yra tarybos pozicija? Ką taryba daro šioje srityje toliau dėl CETA? Aš pranešėsiu dėl šio failo ir aš pastebėjau, kad didėja organizuotų kompanijų prieš. Aš ne... Data. Prieš CETA. Kalbam apie asmens duomenų e, apsaugą, apie investuotojo valstybės ginčių sprendimą. Šie klausimai rūpi šio komiteto nariams. Ar tarybai taip pat rūpi šie klausimai? Tai yra, kad vis daug didėja, gausėja kampanijų prieš tai. Ar taryba rengiasi ką nors daryti, ar ji tiesiog sėdės ir lauks, kokie bus rezultatai, taip kaip jūs elgėtės okta atveju. Nes ir okta atveju buvo iškilę, atsiprašau, akta atveju taip pat buvo iškilę kai kurie iš šių klausimų. Ir valstybės narės taryboje pirmosios pabėgo iš laivo, nesėmė spręsti ir buvo pasiryžusios visiškai nedirbti ties aktą klausimais. Kaip dabar nusiteikusi reaguoti taryba? Ar tik tai bus patikti kažkokie argumentai prieš setą, ar Ar taryba tiesiog lauks, kol šioje kovoje nugalės judėjimas nukreiptas prieš tarptinę priekybą? TTIP vertinamas neįgiamai, tačiau tai yra klaidinga nuomonė, dar nie, dėl nieko nebuvo dar susidėrėta. Bet jeigu jūs būtume, jeigu paklaustumėt, kokia yra politinė nuomonė, tai jūs suprastumėt, kad egzistuoja daug problemų panašiai. Will overcome, uh, uh, passion. Prancūzija gali čia kelti problemų. Norėtume žinoti jūsų nuomonę. Ir trečias dalykas dėl teisėkuros dokumentų turite šešis mėnesius, mes turime tik keturis, tris mėnesius likusius iki kadencijos pabaigos. Dar turbūt mažiau, nes jeigu negalėsime iki vasario 10 pasiekti kompromiso, teks nuleisti rankas. Negalėsime priimti šių dokumentų šioje kadencijoje. Yra nemažai esminių teisės aktų rengimo procese reglamentas dėl prekybos sustiprinimo investuotojų ir valstybės ginčių sprendimas, abipusiškumo procesas viešuosiuose pirkimuose ir kiti klausimai. Tikrai nėra realistiška, kad mes galėtumėm užbaigti visus dokumentus renkti ir dėl jų susitarti. Bent jau dėl dviejų labai svarbu susitarti. Tai yra prekybos sustiprinimo reglamentas ir dėl kompetencijų paskirstimo tarp Europos parlamento ir kompetencijų pasiskirstimas dėl investuotojų ir valstybės ginčių. Buvo paprašyta komisijos, kad trečioji šalis galėtų išspręsti skirtumus tarp dviejų teisės aktų kūrėjų. Parlamento pozicija jau yra žinoma, mes esame pasirengę susitarti dėl kompromisinės komisijos pozicijos, jeigu taryba taip pat laikysis tokios pačios pozicijos. Čia tai turime vertinti kaip paket, paketą. Aš suprantu, kad taryba nepritarė šiam požiūriui. Taryba reikalauja didesnių nuolaidų iš Europos parlamento pusės. Aš nesu pranešėjęs šių dokumentų, bet tiek, kiek man yra žinoma, Europos parlamentas negali padaryti daugiau nuolaidų, jau, ne jau yra padaręs. Ir mūsų pritarimas komisijos neoficialiam dokumentui yra sąlyginis, tik su sąlyga, jeigu taryba padarys tą patį. Taryba turėtų būti tikra, jog negalės gauti visko, ko nori. Tai yra kompromisas. Tokie santykiai federaliniuose santykiuose reiškia kompromisą tarp dviejų teisės aktų leidėjų. Ar taryba mano, kad galėtų nusileisti šiuose dviejose failuose ar kitose failuose? Tai arba Graikijos pirmininkauti valstybė norėtų, norės pasiekti sėkmės per ateinančias dvi savaitės, arba ištiks visiška nesėkmė. Ir tai reiškia, jog nebus priimtas joks reglamentas. Ar to nori Graikijos pirmininkauti valstybė, Ar jūs esate pasirengę padaryti spaudimą kolegoms taryboje, pasistengti jos įtikintis, kad reikia dviejų institucijų, norint priimti reglamentą, ir kad Europos parlamentas jau pakankamai nuolaidų padarė. Noriu priminti, jog priekybos sustiprino reglamente mes esame pasiryžę atsisakyti pačių svarbiausių uh, savo reikalavimų. Esame tam pasirengę, jeigu taryba taip pat būtų pasirengusi atsisakyti savo nepagristų reikalavimų dėl komitologijos principo taikymo. Šią progą norėčiau labai griežtą žinę pateikti tarybui. Komitologijos komitetai yra sukurti tam, kad, spręsti kad būtų galima spręsti komitologijos klausimus, o ne kitus klausimus o daugelis kolegų taryboje kol kas dar to nesuprato. Būtent tokią žinę, griežtą žinę ir siunčia Europos parlamentas. Mes niekada neleisime, kad komitologijos komitetai būtų panaudoti kitiems tikslams, kad būtų jais piktnaudžiaujama ir kad valstybės narės galėtų susigražinti tai, ką jos prarado patvirtinus Lisabonos sutartį. Lisabonos sutartis galioja visą Europos Sąjungą, jos turi laikytis ir komisija, ir parlamentas, ir taryba, nėra jokių išimčių tarybai. Aš atsiprašau už tokį griežtą pasisakymą, bet aš turėčiau kalbėti su jumis atvirai ir sąžiningai. Ir aš manau, kad Graikijos pirmankaujanti valstybė tikrai yra verta pasiekti sėkmės šiuose tei, priemančios teisės aktus. Ačiū. Pabandysiu atsakyti, galbūt mažiau iškalbingai, tačiau tokiu pačiu būdu. Tikrai yra labai svarbu mums tęsti dialogą, tačiau pirmiausia atsakysiu į klausimus tą tvarką, kokie jie buvo pateikti. Indijos klausimas. Mes, mes tikime svarba šio sustrimo su Indija, tačiau turime daryti tinkamus pasirinkimus ir turime suteikti prioritetus tiems sustrimams, kurie yra labiau subrendę e, šiuo laikotarpiu, labiau parengti. Ir mes atsižvelgsime į atitinkamas šalis pirkavimo laikotarpiu dėl investicijų, dėl nacionalinių išteklių Šiaurės Graikijoje. Graikija, kaip ir bet kuri ES valstybė, tikrai labai laukia investicijų, norime investicijų, kurios padėtų kurti darbo vietas, kurios leistų mažinti skurdą, kad būtų galima gamtos išteklius tinkamai panaudoti. Tai yra svarbu visai ES. Ne vien iš gerovės pusės, bet ir kalbant apie energetikos saugumą. Specifinės investicijos Šiaurės Graikijoje – jos atitinka aplinkosauginius standartus ir žinoma e, buvo suteikta licencija ir bet koks e, bandymas e, nukreipti kitą linkmę investicijas patyrė nesėkmę. Jūs kalbėjote apie tam tikras kovotojų grupės, apie jų smurtą. Aš manau, kad jos bus tinkamai persikamos teisingum, baudžiamąją tvarką, taip kaip tai būtų daroma bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Buvo smurto atveju, kai buvo už, užpulti darbuotojai, bet mes tikrai smerkėme tokius smurto aktus prieš darbuotojus, kurie tiesiog dirba savo darbą. Ir mes smerkime tokius žingsnius. Toliau, ar tos investicijos pasiteisina? Ar yra kokiu nors ginčių sprendimų? ar yra kliučių užtikrinant tinkamas investicijas. Mes tikime teisinės valstybės e, principais ir manome, kad investuotojas tikrai galės rasti visus sprendimus teismuose. Dėl JAV e, nustatytų terminų turime šešių mėnesių laikotarpį, mes tenksime per pirkavimo laikotarpį padaryti viską, kas mūsų įgomis, kad galėtume pasiekti pažangos TTIP dėrybose sieksime ir vasarį pasiekti sėkmės, bet kol kas labai sunku prognozuoti, ar optimistiškai, ar pesimistiškai. Gerbiamas pirminkė, ačiū už jūsų pateiktus klausimus, labiau politinio pobūdžio. Taip, čia reikia išlaikyti e, pusiausvyrą, pamatys išlaikyti pusiausvyrą tarp išrinkto politiko ir, ir tarybos atstovo, kaip Graikijos mirkačios valstybės atstovo. Uh, Daugeliu valstybių narių yra aišku, jog yra daug klausimų, kurios kelia piliečiai. Dabartinė ekonomikos krizė ir tai, kad daug ES valstybių narių e, išgyvena gilę krizę ir visa eurozona patiria nuosmukį. Europos sprendimai ir politinės partijos bandys pateikti savo sprendimus, savo požiūrį. Ir mūsų manimų priekyba yra dalis sprendimo. ES ekonomika po truputį atsigauna, netgi šioks toks perviršis yra, kalbant apie mokėjimų e, balansą. Dėl, visą tai vyko dėl to, kad padidėjo eksporto tiek prekių, tiek paslaugų eksporto ir pagrindinis variklis 2014 metų antrajame pusmetyje bus pozityviai peržiūrėta, e, peržiūrėtos, e, peržiūrėti krizės rodikliai. Visai Europai yra svarbi prekyba. Tai leidžia kurti darbo vietas ir tai turi tik tai pranašumų. Ir mes visiškai teisė, tai svarstame šią klausus tiek Europos e, parlamente, tiek taryboje, tiek komisijoje dėl visų priekybos susitarimų. Europos Sąjunga turi būti atsakinga ir atskaitinga savo piliečiams, kad visi jos veiksmai yra susiję su ekonomikos saugimu ir skurdo mažiniu. Dėl TIP. Vasario mėnesio taryboje mes kalbėsime su e, pramonės atstovais, e, kalbėsime apie TTIP dėrybės ir nagrinėsime naudą, kurią gali turėti šios dėrybos ES ekonomikai. Tos dėrybos visada yra derinamos, nauji klausimai, kurie dar nebuvo svarstyti, tai taip dėrybose yra įtraukti Mums visiems svarbu skleisti naudą šio sustarimo ir tai vienas iš, pirmininkas vienas iš mano pateiktų klausimų jau buvo svarstomi. Koks yra tarybos požiūris? Dėl ISPS Taip, vasario mėnesį mes tai svarstysime, tai vienas iš esminių klausimų. Jūsų komitetas tarybai parašė laišką, iškėlė nemažai klausimų dėl TTIP. Mes atsižvelgsime taip pirmkavimo laikotarpiu. Toliau dėl teisėkuros teisės aktų. Taip, mes visi turime daryti spaudimą savo kolegoms, turime rasti optimalų kelią kad būtų galima toliau tinkamai dirbti su šiais dokumentais. Mes suprantame tą atsakomybę, kuri mums tenka. Yra kompromisinis tekstas, kurį parengė komisija ir jūs pritarė tam kaip paketui. 29 sausio mes apie tai diskutuosime ir pasižiūrėsime, ar tokia pati nuomonė yra ir valstybių narių. Stengsimės surasti susitarimą. Dėl prekybos stiprinimo reglamento prekaitė valstybė šiandien e, e, išplatins dokumentą, kur bus pateiktas požiūris į tolesnės diskusijas. Mes suprantame, jog turime labai ribotai laiko, kad galėtume iki vidurio vasario susitarti dėl šio reglamento. Tai būtų didžiulė sėkmė, jeigu mes galėtumėm susitarti abiem institucijoms Stenkimės padaryti viską, kas įmanoma, kad tai būtų sėkmė. Pirmininkas, pritariu šiam optimizmui. Ar būtų dar klausimų, ponas Šulcas? Šulcas. Galėsau, kad nedaug kolegų yra šioje salėje, dėl to aš antrą kartą prašau žodžio, kad galėčiau tiesiog papildomų klausimų pateikti du papildomi nedideli klausimai dėl TTIP. Jūs tik paminėjote, jog reikia labai aiškiai įsisamoninti, koks yra visuomenės dėmesys, įskaitant e, ekonomikos įmonės, suinteresuotasias šalis. Ir tai man kelia klausimų. Šio mėnesio pabaigoje bus surenkta taryba dėl šių dėrybų ir kiek taryba dalyvauja šiame procese. Ar jūs paremsite parlamentą, kad būtų nustatytas nuolatinis ryšys tarp dviejų teisėjų kuros institucijų, kad būtų galima prisidėti ir prie komisijos darbo dėrybų procese. Ir antra, jūs minėjote, jog kviesite verslo atstovus į kitą dėrybų raundą. Aš raginčiau jūs pakviesti ir kitas grupės profsąjungų atstovus, aplinkosaugininkus, kitas grupės ar judėjimus, kurie labai yra susirūpinę šio klausimu. Nes reikia atsakyti į tą žmonių susirūpinimą ir užtikrinti, kiek galima didesnį skaidrumą. Tai vienintelis būdas, kaip jūs galite paskleisti žinę visuomoniai. Čia reikia atsižvelgti ne tik įmonių, bet ir į piliečių žmonių interesus. Ir visi šie klausimai, kurie buvo svarstami, yra susiję su 28 valstybėmis narėmis. Ir tai yra svarbu ir visiems piliečiams, piliečių lūkesčiams. Ir į tai atkreipė dėmesio ir ponas Moreira. Būtinai iki Europos parlamento rinkimų aiškiai žmonėm pasakyti, jog mes dirba ne vien dėl politinio lito, bet ir dėl ES piliečių. Toliau, kokie yra re, reguliavimo standartai, dėl kurių jūs norite dėrėti su JAV? Ir atsa, atsakant į lūkesčius, kalbant apie socialinius ir darbo standartus. Komisija derasi, ne taryba. Toliau ponas Kazak. Aš kalbėsiu labai trumpai. Taip, ponas Mitrakas pabrėžė svarbą, kurią turi Europos Sąjungai dėrybose, prekybos dėrybose poreikis užtikrinti maksimalę apsaugą kai kalbam apie saugomas geografinės nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas. Mes e, kalbėjome su Graikijos parlamentarais ir šis klausimas yra susijęs su feta sūriu, kalamata lyvogėmis. Šie klausimai tikrai yra labai svarbus Graikijai, bet taip pat šie klausimai svarbus ir kitoms valstybėms narėms, kurios taip pat turi, turi panaš, panašius produktus kurie turi būti apsaugoti trečiosiuose šalise. Taigi, ar jūs manote, kad šių dėrybų eigoje, labai svarbių dėrybų su JAF ir kitais partneriais eigoje, lūkesčiai dėl saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų, kad tai bus vainikuota sėkme turint galvoje, kad daugelėje kitų šalių nėra tradicijų šioje srityje. Ir ar yra pakankamai įtikinamų argumentų šioje srityje? Martin, you didn't mention, you didn't mention the feta cheese. Jūs nepaminėjote feta sūrio. Aš suprantu, kad pirmas klausimas, kurį patikė Helmut Scholz, nebuvo labai aiškus Bet tai, ko jisai siekia savo klausimu, tai sulaukti jūsų komentarų dėl komisijos iniciatyvos, sukurti tam tikrą inst... grupę suinteresuotų šalių ir kaip jūs e, dalyvausite šios grupės ar šios institucijos darbe, kalbant apie tai, tai padarybas. Critical... Manau, kad e, tai labai svarbus aspektas. Reikia klausytis ne tik verslo bendruomenės, bet ir kitų suinteresuotų šalių, kadangi tai yra tikrai labai svarbus susitarimas. Tiek profsąjungos, tiek aplinkosaugos atstovai taip pat užima labai svarbių vaidmenį. Po kiekvieno dėrybų raundo yra daromas pranešimas, yra kalbamasi su nevyriausybėmis e, organizacijomis ir. Er, Kaip pirmininkas sakė, komisija skatina konsultacijas ir tai yra komisijos iniciatyva, o ne tarybos iniciatyva. Kalbant apie Atenų tarybą, tai gali, galės dalyvauti labai nedidelį skaičių žmonių, tačiau aš pasižymėsiu jūsų pastabą. Manau, kad tikrai yra svarbu pasikonsultuoti su visomis suinteresuotomis šalimis, bet galiausiai ratifikuos susidarimo Europos parlamentas, kuris yra atstovauja ES piliečiams. Dėl nuorodų, tai kas dėl Kanados, mes kaip Europos Sąjunga sugebėjome pasiekti kompromisinį susitarimą, kuris apsaugo e, es nuorodas. Ir tai nėra protekcionistinė priemonė visai priešinkai, mes čia kalbame apie vartotojų apsuką. Tai suteikia informaciją vartotojams, kai jie perka gaminį, tam, kad jie žinotų, ką konkrečiai perka. Aišku, rinka yra atvira, e, gali konkuruoti tų pačių gaminių gamintojai ir tą galima pasakyti ir apie JAV, ir apie Kanadą, ir apie ES. Dabar dėl e, tarybos e, instrukcijų ir jūsų komiteto pozicijos e, dėl geografinės nuorodos, tai mums labai svarbu yra na, suprasti, kad tai esminis prioritetas derantis dėl TTIP. Tikiuosi, kad Galutinėme susitarime bus užtikrinta apsauga ES geografinių nuorodų, e, kadangi kitų atveju kiltų problemų tiek parlamentui, tiek e, tarybai. Labai ačiū. E, diskusija buvo labai aktyvi ir svarbi. Manau, kad jūs puikiai pirmininkausite ir linkiu jums sėkmės. Dabar pareikime prie penktojo klausimo. Tai yra e, teisės aktas, kuriuo yra siekiama apspręsti statistinės nuostatas susijusios su išorės priekyba. E, tai yra e, komitologijos reglamentavimas pagal Lisabonos sutartį dėl deleguotojų ir įgyvendinimo teisės aktų. Aš esu pranešėjęs šio dokumento. Mes turime apsvarstyti dabar pateiktus pakeitimus. Daugumą pakeitimų pateikiau aš pats. Taip pat e, ponas Odi pateikė pakeitimų. E, turiu pasakyti, kad Aš juos pats e, pristatysiu, tuos e, pakeitimus. Ir taip pat e, yra numatytas laiko terminas konsolidacijos po to keičiančio reglamento. Kas dėl mano pakeitimų? Tai yra reglamentavimo procedūra su patikrinimu. E, pati procedūra yra, tiesą sakant, labai neįprasta. Reguliavimo procedūra su patikrinimu, kaip ir sako pavadinimas, numato e, reguliavimo e, atsakomybę komisijai. Tai yra numatyti tam tikri aktai dar iki Lisabonos sutarties. tie aktai, deleguotieji aktai, vadinamieji, kurie yra deleguojami komisijai, buvo reglamentavimo pobūdžio, tai yra taisyklės, tai yra platis sritis. Todėl man yra keista, kad komisija E, nekite visų įgyvendinimų aktų į deleguotusius, o išsirinko tam tikrus e, e, teisės aktus. Kai kuriuos paliko įgyvendinimo aktais, o kai kuriuos deleguotaisiais teisės aktais. Kaip žinote, įgyvendinamieji teisės aktai yra apsprendžiami komisijos ir juos tikrina taryba valstybės narės, o ne parlamentas. Vadinasi, mes buvome atmesti iš šio proceso ir turėtume būti labai griežti, kai yra apsprendžiama, ar tai bus įgyvendinimo ar deleguotasis teisės aktas, kadangi tie teisės aktai yra dviejų skirtingų pobūdžių. Todėl aš nusprendžiau viską pakeisti į deleguotusius aktus, kadangi mano supratimu tai yra bendros taikymos ryties teisės aktai, tai yra taisyklės, tai yra normos ir kadangi mes turime parlamentinę demokratiją, tai negalima kad vykdomoji valdžia imtųsi veiksmų be e, delegavimo galių. Todėl viskas buvo atmesta išskyrus komitologiją ir mes viską pakeitėme iš įgyvendinimo teisės aktų į deleguotuosius teisės aktus. Būtent toks yra mano pakeitimų tikslas, o dabar aš laukiu jūsų pastabų. Jokių kitų pakeitimų pasiūlytų aš nematau, tai greičiausiai yra vieninga nuomonė čia, o dabar reikėtų paklausyti komisijos. E, palaukite, e, Figeira, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad Europos komisija matė jūsų ataskaitos projektą ir taip pat pasiūlytus pakeitimus. Mes manome, kad tolesnės diskusijos tarp Europos parlamento ir tarybos leis sklandžiai pasiekti susidarimą per pirmąjį nagrinėjimą. Komisijos pasiūlymas turi du tikslus. Visų pirma, yra siekiama e, suvienodinti sistemą dėl statistikos rinkimo e, susijusio su išorės priekyba ir e, tai yra įsigalioja po Lisabonos sutarties ir taip pat komitologijos galios ir numatytas komitetas ES kuris buvo sukurtas būtent tokiai statistikai rinkti remiantis 3-2009 metų teisės aktu. Taigi, e, teisės akto tekstas remiasi tarp instituciniais susitarimais ir remiasi deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Taip mes viską suprantame. Komisija supranta, kad laikas yra ribotas, kai kalbame apie galių delegavimą. Ir tas teisės aktas atitinka kompromisinį tekstą agribos. Tačiau komisija negali paremti e, siūlomų deleguotojų aktų tokiams priemonėms, kurios yra susijusios su, su e, techniniais e, aspektais statistinių duomenų, kadangi tai jau yra tinkamai apibriešta. Turiu pasakyti, jog komisija įvertino teisės priemonės ir tai buvo paremta tinkama išsame analizė, atsižvelgiant į turinį. Galiausiai mano svarbiausia pastaba komisijai kelia didžiulį nerimą pakeitimai, kurie prieštarauja mūsų antrajam tikslui, tai yra supaprastinimas sprendimo prieimimo statistinėje sistemoje. Kalbant apie Europos statistikos sistemą, tai, kaip jau sakiau, yra reglamentuojama pagal Teisės aktą 223-2009 metų. ESC turėtų užimti vaidmenį, pagal kurį e, šis komitetas yra atsakingas už duomenų rinkimą ir tvarkymą. Taip pat šis komitetas padeda komisijai vykdyti deleguotasias galės visose statistikos rytise. Labai svarbu yra pabrėžti, kad komitologijos galios dabar yra suteiktos, e, sutelktos būtent šio komiteto rankose. Vadinasi, siūlymas išbraukti nuorodą į šį komitetą yra visiškai netinkamas. Mes norėtume, kad Into komitetas pateiktų savo pastabas ir kad taip nuspręstume, ką toliau daryti su pakeitimais. Ačiū. Aš tikrai neprieštarauju komitologijos komitetui, man nepatinka įgyvendinimo aktai. Ar kas nors prašo žodžio? Well, meanwhile, I have, uh... Aš turiu pranešimą iš tarybos, kad uh, kol kas dar uh, negalime pasiekti susitarimo dėl šio dokumento, kadangi nėra galutinės tarybos pozicijos. Uh, vadinasi, mes išdėstysime savo, išdėstysime savo poziciją per plenarinę sesiją. Ir dėl to per pirmąjį nagrinėjimą nebus greičiausiai susitarta. Rytoj mes balsuosime, o kovo mėnesį spręsime šį klausimą plenarinėje sesijoje. Toliau šeštas darbo tvarkės punktas – Tai yra e, klausimas pateikiamas žodžiu. Ir e, tai yra atsakomosios priemonės dėl vyno importuojamo iš ES į Kinijos liaudės Respubliką. Kaip žinote, e, Kinija pradėjo antidempingo ir antisubsidavimo tyrimus dėl vyno importuojamo iš ES. Tai buvo Kinijos politinis atsakas į tą sprendimą, kuris buvo priimtas dėl Kinijos saulės baterijų. Taigi buvo imtasi antidempingo priemonių prieš Kiniją, tačiau reikia nuspręsti, ar pagal PSO tokios priemonės yra tinkamos. Dėl šios priežasties koordinatoriai gruodžio mėnesį nusprendė užduoti klausimą žodžiu komisijai ir sužinoti, kokia situacija. Dabar aš sutiksiu žodį nariams. Ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Šulcas yra pranešėjas šio Kinijos klausimų. Turiu poro klausimų komisijai. Visų pirma, kokia yra situacija, koks yra pagrindas to ginčio. Ir ar būtina eiti pasirinktą kryptimį. O antrasis klausimas yra tai, kad mes turime pasirinkti politinį požiūrį, leidžiantį išspręsti šią labai sudėtingą dvišalės e, priekybos situaciją. E, tai turėtų galioti ir Kinijai, ir kitoms šalims. Mes e, turime bandyti rasti sprendimą. Aš manau, kad būtų labai gerai iš komisijos išgirsti, kokiu priemoniu ji ėmėsi tam, kad būtų rastas sprendimas su Kinė. Ačiū Helmutui. Ar dar yra kas nors APP? Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Korea kalba. Praėjusiu metu Liepos mėnesį e, Kinija pradėjo antidempingo procedūrą e, prieš vyną iš Europos Sąjungos. E, buvo pradėtas tas tyrimas ir tai akivaizdi ataka. Akivaizdu, jog tai yra atsakas dėl tų priemonių, kurių ėmėsi komisija e, prieš Kinijos e, saulės e, plokštės. Buvo priimtos tam tikros priemonės dėl tų Kinijos saulės baterijų, bet tai neturėjo turėti įtakos e, tam tyrimui dėl ES vyno eksporto. Šis eksportas e, e, sudaro maždaug 65 procentus viso eksporto, taigi 65 procentai vyno keliauja į Kiniją. Tai labai aktualu yra Ispanijai, Prancūzijai ir be abejo, kad dėl to yra prarandami pinigai ir be abejo tai nedidina reputacijos, tokios procedūros garbės neprideda. Be abejo, kad tai turi neigiamą įtaką gerai, gerai vyno reputacijai, kadangi dabar pradėtos tos procedūros buvo apkaltintas neteisėtomis priemonėmis. Tas klausimas tikrai nepaprastai svarbus, todėl aš norėčiau paprašyti komisijos sureaguoti į šiuos klausimus, kadangi vyno sektorius tikrai nerimauja ir nori žinoti, kokia yra e, dabar stadija dėrybų ir taip pat e, kokį galima būtų rasti sprendimą E, be abejo siekiant išvengti neigiamų pasiekmių ES vynų sektoriui. Na ir bendresnis klausimas, kokia yra komisijos strategija siekiant kovoti su e, tokiamis atakomis iš trečiųjų šalių, kai ES tiesiog panaudoja savo prekybos gynybos priemonės, prekybos apsaugos priemonėmis. E, toliau kita narė iš Ispanijos. E, Pone Garcija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Inta kolegoms, kad e, šį klausimą iškėlė. Mes e, taip pat nagrinėjome šį klausimą, domėjomės tuo nuo pat to laiko, kai prasidėjo sunkumai su Kinija. Taip pat aš išsiunčiau užklausą Europos komisijai raštu ir norėjau sužinoti, kokiu priemonių buvo imtasi. Komisija man atsiuntė atsakymą raštu, kad dėrybos vyksta, kad stengiamasi tą problemą išspręsti. Tačiau mes žinome, kad Europos vyno gamintojai vis dar skundžiasi, kadangi problema vis dar neišspręsta. Agri komitetas pradėjo teisės akto kūrimą ir mūsų vienas iš pagrindinių tikslų yra kreiptis į trečiasias šalis komisiją ir taip pat patekti jų rinką. Komisija skiria finansus, kad palengvintų tą patikimą. Tad komisijos tikslas per ateinantį laikotarpį yra didinti tą patekimą į rinką. Todėl šis klausimas yra svarbesnis nei bet kada, ar todėl, kad yra skiriami 200 milijonų eurų tiems gaminiams e, reklamuoti, skatinti jų prekybai. Kinija yra viena iš pagrindinių prekybos partnerių, todėl e, reikėtų nepamiršti to. Vynas yra vienas iš pagrindinių eksportuojamų gaminių ir tai gali atverti rinką kitiems gaminiams. Būtent tai gali palengvinti patekimą į trečiųjų šalių rinkas. Tikiuosi, kad e, per plenarinę sesiją bus taip pat sprendžiamas šis klausimas. Aš pati dalyvausiu ir e, tikiuosi atsakymo. E, dabar komisijos atstovė. komisijos atstovas. Pono Muller e, mikrofonas neveikia. Na, turėjome išspręsti techninę problemą. Visų pirma, ačiū, kad sutikėte žodį komisijai. Komisija mielai atsakys jau užduotus klausimus. Tad pirmiausia, norėčiau sureaguoti į tuos techninius klausimus, kurie buvo užduoti šią popietę. Pirmiausia, buvo klausimo apie tas e, atsakomasias priemonės. E, kiekviena e, PPO narė gali pasinaudoti tokiamis priemonėmis, jeigu atitinka tam tikras sąlygas. Ir taip pat, jeigu motivacija yra teisėtai pagrista. Vadinasi, jeigu mes matome kažką, kas yra teisiškai pagrįsta, mes turime bendradarbiauti. Kai aš sakau, mes turime bendradarbiauti, tai yra mūsų eksportuotojai Ir taip pat, kadangi čia kalbame apie nakos subsidavimą, tai taip pat dalyvauja ir komisijos atstovai. Būtent tai ir buvo daroma. Komisija bendradarbiaus su trijomis susijusiamis šalimis, taip pat su Europos vyno asociacija, su nacionalinėmis asociacijomis, tam, kad galėtume jiems patarti ir kad galėtume rasti tinkamiausią sprendimą. Taip pat e, ponas Dekriks su ponu Gao susitarė, kad e, tai turėtų būti verslo atstovų dialogas taip pat e, tam, kad būtų palengvintas sprendimas šios situacijos. Kinija teigia, kad kol vyksta šis dialogas, nebus įmamasi jokių priemonių iš Kinijos pusės. Kitas verslo atstovų susitikimas yra numatytas balandžio viduryje. Ir e, taip pat e, manau, kad kol kas tiek. Bet noriu pasakyti, kad komisija labai artimai bendradarbiauja su visomis interesuotomis šalimis. Mes darome viską, kad apgintume ES interesus, ES vyno gamintojų interesus. Labai ačiū. Jūs matėte tekstą savo, tarp savo dokumentų, balsuosime rytoj. Taip pat tai bus pristatyta plenarinėje sesijoje, bet tai dar reikia patvirtinti. Galbūt tai bus vasarį, o galbūt kovo mėnesį. Toliau e, septintasis e, klausimas. Mūsų delegacijos e, apsilankiusios Graikijoje ataskaita. Panas Mitarakė jau kalbėjo apie tai, kad mūsų delegacija buvo labai nedidelė, bet užtat ji buvo dirbo labai vertingai. Mes dirbome taip, kaip įprasta, sustikome su vyriausybės, parlamento, verslo bendruomenės, profsąjungų atstovais. Be to mes apsilankėme naujoves dėgiančioje natūralios kosmetikos įmonėje, kuri yra šalia Atenų. Jūs girdėjote viską, ką sakė ministro pavaduotojas. Taigi mes su juo atėnuose kalbėjome apie pirm, Graikijos pirmininkavimo tikslus tarptautinės prekybos srityje. Aš manau, kad jų nustatyti siekiai yra realistiški ir jie supranta, kad kad mes neturime labai daug laiko šį pusmetį. Atenuose aš sakiau kolegoms tą, ką galiu pakartoti šiandien. Ką kartoju šiandien? Jei norite, kad uh, visi klausimai būtų sėkmingai spręsti, reikia labai įtemptai dirbti taryboje. nes taryba turėtų parodyti labai aišku ryštą ir norą susitarti, todėl jį turi daryti nuolaidų. Todėl mes ir kalbėjome, jog mes galime pritarti neoficialiam dokumentui, kurį pateikė Europos komisija, su sąlyga be abejo, kad ir taryba pritars šiam dokumentui, nes tai yra. Uh, santykiai pagristi abipusiškumo principu. Aš nebejoju, kad Graikija pirmininkaus sėkmingai. Pone Kazak, ar norėtumėt ką nors pasakyti, nes jūs kartu su manimi lankytės Graikijoje. Nu, iš tikrųjų nelabai ką galiu pasakyti, pone pirmininkė, nes aš manau, kad jūsų pateiktas vertinimas buvo uh, teisingas. Aš tiesiog norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad man padarė didelį įspūdį uh, Graikijos. Uh, pirmininkavimo komandos entuzijazmas. Graikijos pirmininkavimas bus gan trumpas, tačiau jie yra pasirengę padaryti nemenką pažangą, sprendžiant įvairius sudėtingus klausimus. Ir jūs jau minėjote, kad reikia be abejo viską realistiškai vertinti ir nereikėtų gal tikėtis per daug. Bet aš manau, kad jeigu mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime su taryba, tuomet e, aš nebejoju, kad e, mes galėsime pasiekti daugiau, nei dabar galime tikėtis. Todėl aš norėčiau, visu, norėčiau visus paraginti glaudžiai bendradarbiauti su taryba. Ir spręsti kai kurios klausimus apie šitai sėkuros e, dėl kai kurių teisėkuros dosie nebus lengva. Dar vieną dalyką noriu pridurti. Kai mes lankėmės Atenuose, priekybos komiteto pirmininkas žuvo avarijoje, tačiau jau yra paskirtas naujas komiteto pirmininkas. Ir aš žinau iš savo penkerių metų patirties, jog pirmininkaujančios šalies vaidmuo vadovaujant tarptautinius prekybos komiteto darbui yra labai svarbus. Ir todėl aš tikiuosi, kad paskirtoji ponia labai meistriškai sieks kompromiso dėl likusių dokumentų. Gerai, na kągi, dirbame sparčiau nei yra numatyta pusė šešių turėtų prasidėti mūsų koordinatorių posėdis. Taigi dabar skelbėme pertraukėlę ir susitiksime su Helmutu, kuris yra vienintelis koordinatorius. A, ne, ir Mertinas, ir jūs taip pat ateisite. Na ir tikimės, kad kiti koordinatoriai prisijungs prie mūsų numatytų laikų, o visi kiti esate laisvi ir iki rytojaus.